klausimų. E, spontaniški pasisakymai nėra numatyti, nebus taip pat ir mėlynosios katelės procedūros. Pone, pone Kalnina Lukaševič dabar tarybos vardu. Žodis jums. E, Dėkoju, pane pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Prieš Pereinant prie darbo tvarkės vyrų klausimų, norėčiau pasakyti štai, kad tai yra paskutinė plenarinė sesija Europos parlamente, kai pirmininkauja ES Latvija. Tai yra ta diena, kai mano šalis švenčia labai svarbę šaliai šventę, vidurvasario šventę. Ir pagerbdama šią šventę ir pagerbdama plenarinę sesiją kalbėsiu latviškai. Latvija baigia E, savo, dalyva, savo pirmininkavimą šio, šio svarbių plenarinių posėdžių. Tai yra labai svarbus įvykis užbaigti Europos semestrui. Europos tarybos darbo tvarkė, e, būsimoji darbo tvarkė labai e, turininga, labai intensyvi. Valstybių ir visų vadovai sprendė dėl migracijos klausimų dėl ekonominės valdysenos ir spręs toliau. Prieš pereidama prie detalesnių komentarų norėčiau informuoti Jūs apie neformalų eurozonos posėdį, kur susirinko valstybių ir vyriausybių vadovai. E, pono Tusko iniciatyva šis posėdis buvo surinktas. Tikslas buvo e, e, pasiekti daugiau užkumo dėl Graikijos padėties. Buvo keičiamasi nuomonėmis dėl situacijos Graikijoje ir taip pat buvo kalbama apie pažangą dėrybose tarp Graikijos ir tarptautinių kreditorių. Pirmininkas Tuskas norėjo pakeisti dabartinę dėrybų dinamiką ir suteikti jai naują pozityvų impulsą. Ir ta, to impulso buvo sulaukta, kaip buvo pasakyta, kaip tą minėjo pirmininkas Tuskas. E, užsienio skolintojai sutiko su naujų pasiūlytų Graikijos pateiktų planu ir dabar bus įmamas į veiksmų. Ministras pirmininkas Cipras ir užsienio kreditoriai dirba kartu, kad šį vakarą Eurogrupės posėdėje būtų pasiekta konkrečių rezultatų. Siekiama užbaigti darbą dėl reformų plano atskirų elementų kuris e, galėtų būti rytoj pateiktas valstybių ir vyriausybių vadovams. Gerbiami Europos parlamento nariai, grįžkime prie ES tarybos darbo atvarkės. Norėčiau pradėti nuo migracijos klausimo. Tai bus vienas iš svarbiausių klausimų, dėl kurio bus diskutuojama rytoj taryboje. Kaip visi puikiai žinome, Balandį 2015 ES taryba priėmė sprendimą dėl neįlinių priemonių kad būtų galima užkirsti kelią žutims viduržėmio jūroje ir kad būtų galima rasti naujus kelius, kaip kovoti su e, tais nelegaliais migrantų vedliais. E, ES tarybos sesijos vienos tuo met neužteko. E, Europos Sąjungos tarybos užduotis buvo iškelti šią problemą, tačiau visų sprendimų pateikti tuo met dar nebuvo galima. Dabar galim pasakyti, kad sprendimus galima rasti tik tai, taikant holistinį požiūrį, vertinant visumą ir pasitelkiant požiūrį e, etapas po etapo. Rytoj tarybos posėdis e, ir bus apie tai, kaip tą požiūrį įgyvendinti. Per keletą mėnesių nuo balandžio Nuo tarybos posėdžio balandį e, taryba ir komisija e, pateikė daug iniciatyvų sprendimams ieškoti. E, išorės veiksmų tarnybos vadovė ir Europos komisijos pirmininkas pateikė tarybos vadovams gairias, kaip turėtų būti gyveninti sprendimai priimti balandžio mėnesį. Komisija paskelbė ataskaitą dėl Europos programos dėl migracijos. Ir dabar dar dirbama komisijoje prie vairių šios programos aspektų. Svarbiausias klausimas yra, kaip įgyvendinti migracijos sprend, problemos sprendimo atskirus elementus. Rytoj bus kreipiama daugiausiai dėmesio į tris šios politikos elementus. Pirmiausia, perkelimas. Re, antra, reintegracija. E, gražinimas ir readmisija. Ir trečias dalykas, bendradarbiavimas su E, tranzito valstybėmis ir kilmės valstybėmis. Tai yra tie dalykai, kurie yra visi svarbus ir tas holistinis požiūris padės e, pasiekti tikslą tiems migrantams, kuriems reikia išvykti iš šalies. Tačiau to vien paskirai neužteks, nes būtina taip pat turėti efektyvę gražinimo sistemą, kad būtų galima išsiųsti nelegalius migrantus. Dabar vyksta diskusija taryboje dėl E, pabėgėlių paskirstimo. Vakar diskusija e, parodė, kad reikalingas konsensusas tam, kad būtų galima surasti sprendimą, e, kad būtų galima pasiremti solidarumu ir atsakomybę, kad ES migracijos politikos našta būtų paskirsta daug mašto lygiai. Solidarumas yra svarbus, sprendimų paieška yra svarbu, sprendžiant migracijos problemą. Mes suprantame, jog reikia aiškių mechanizmų, kurie padėtų spręsti tą neįlinę situaciją. E, taip pat būtina suteikti pagalbą šalims, kurios pirmiausia susiduria su šia problema. Tuo pat metu mums reikia rasti sprendimus apie atskirus politinius ir techninius aspektus e, valstybėse narse diskutuojama apie tai, kaip turėtų reaguoti šią problemą Europos Sąjunga, koks vaidmuo tenka valstybėms narėms. Taryba, ta, taryba nori būti daugiau įtraukta į šio klausimo sprendimą. Migracijos klausimas yra labai jautrus klausimas. Todėl reikalinga laikytis labai subalansuoto požiūrio, skubių sprendimų surasti čia nėra galima. Rūpestį kelia šiandien tai, kad Vengrija vienašališkai nusprendė nebetaikyti Dublino sistemos. Ir tie vienašaliai veiksmai nėra sprendimas, tik dialogas ir bendri veiksmai bei ES teisino įgyvendinimas gali padėti mums rasti sprendimus iškylantiems dabartiniams iššūkiams. Holistinis požiūris yra svarbiausia. Būtina jį taikyti praktikoje ir būtina taip pat ieškoti ilgalaikių sprendimų ateičiai. Jau dabar yra aišku, kad migracijos iššūkiai bus mūsų darbo atvarkėje ilgą laiką. Ir po tarybos posėdžių darbas šiuo klausimu turės tęstis toliau, gerbiami Europos parlamento nariai. Kitas darbo atvarkės klausimas tarybos darbo atvarkėje yra skirtas saugumo klausimams ir iššūkiams. Vidaus ir išorės saugumas E, yra tas rytis, kur ES iškyla daug iššūkių. Europa e, ir pasaulis patiria tų iššūkių daug dabar. Matome, kaip kinta geopolitinė situacija. ES taryba e, pirmiausia vertins, kas nuveikta vidaus saugumą užtikrinant. Latvija pirmininkaudama ES daug padarė, kad būtų užtikrintas geresnis saugumas ES. Birželio 16 dieną taryba patvirtino naują ES vidaus saugumo strategiją. Europos parlamento indėlis taip pat buvo tinkamai įvertintas, jį buvo atsižvelgta. Mes pasiekime pažangos daugeliu klausimų. Geresnės informacijos keitimasis tarp kompetentingų valstybių narių struktūrų yra žingsnis pirmin. E, Liepos mėnesį pradės dirbti interneto atitinkamos tarnybos Mes norime, kad uh, taip pat pagerėtų ES išorės sienų apsauga. Mes uh, esame pasiūlę atitinkamą direktyvą šią temą ir prašėme Europos parlamento pareikšti savo poziciją pakartotinai, kad būtų galima pradėti trilogo susitikimus. Migracijos, kaip ir migracijos klausimo atveju, prez, pirmininkaujantį valstybę bendradarbiauja su išorės veiksmų tarnyba. E, tarybai bus pateikta informacija dėl to, kas buvo nuveikta kovant su terorizmu. Kalbant apie išorės veiksmus, taryba surengė diskusiją dėl saugumo ir gynybos politikos. Buvo įvertinta pasiekta pažanga nuo 2013 metų pateiktų išvadų gruodžio mėnesio sesijoje. Dabar situacija kitokia, kalbant apie iššūkius. E, kaip žinia, sutarėme pradėti e, UNAFOR MED naują operaciją viduržėmio jūroje. Tam reikalinga nauja strategija. E, vyriausios įgaliotinės bus prašoma parengti tokią strategiją. Mes taip pat vyriausiosios įgaliotinės prašysime vadovauti strateginės komunikacijos parengiamajam darbui. Tai yra iš tikrųjų svarbus žingsnis, nes būtina kovoti su dezinformacijos kampanija. Vakar ministrai tęsė diskusijas. E, bendrųjų reikalų taryboje buvo kalbama apie komunikacijos stiprinimo svarbą. E, būtina dirbti kartu, kad būtų galima kovoti su hybridinėmis grėsmėmis. Darbas e, vyksta. Tarybos metu buvo nuspręsta parengti e, strategiją to, kaip kovoti su hybridinėmis grėsmėmis ir ta strategija turėtų būti patvirtinta iki metų pabaigos. Mes taip pat ketiname prašyti, kad būtų pasitelktos ES turimos priemonės šiam klausimui spręsti. Tie klausimai taip pat išliks tarybos darbo atvarkėje dar ilgą laiką. Gerbėme Europos parlamento nariai, be šį kartą į darbo atvarkę teko įtraukti klausimus susijusius ir su ekonomika. Ekonominiai rodikliai rodo, kad situacija gerėja, kad ekonomika augo 1,8 procentais, praeitais metais atsiguvimas pasiekia netgi 2,1 procentą. Nedarbas mažėja. Dėl išorės veiksnių pastebiami pozityvūs rezultatai, tačiau visas tas atsigavimas yra tik pradžia. Ekonominis augimas turi būti tvarus ir ilgalaikis. Kalbant apie ekonominės politikos koordinavimo ciklą ar Europos semestrą, galėtume pasakyti, jog svarbiausi buvo trys prioritetai - investicijos, struktūrinių reformų įgyvendinimas ir tinkamas fiskalinės politikos įgyvendinimas. Sutinkamai su tais prioritetais kiekviena valstybė narė galėjo teikti rekomendacijas, kurios buvo priimtos tarybos posėdėje, rytoj jos bus patvirtintos tarybos posėdžio metu. Saprotu, ka ir kādas problēmas ar tulkojumu, bet kas noteikti arī tiks atrisināts. Turpinot par ekonomiku. Kiek suprantu, iškyla techninių kažkokių problemų, sako kalbėtoja. <laughs> Ar girdėti yra angliškas vertimas ir vertimo kitas kalbas? Pabandykime tęsti. Paldies. Ekonomikas pārvaldības jomā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 Yes, English, yes. No, no, nella cabina letto nel problema. Sì. Godātie deputāti, kā jau es minēju, ekonomikas pār... Gerbiami Europos parlamento nariai, kaip jau sakiau, kalbant ekonominę valdyseną, vienas iš svarbiausių prioritetų pirmininkaujančiai Latvijai buvo pasiekti sėkmingo Europos semestro priemonių įgyvendinimo. Šalims pateiktų specifinės rekomendacijos buvo paskelbtos jau anksčiau, dėmesys buvo skiriamas būtent joms didžiausias. Tai skatina struktūrinių reformų įgyvendinimą. Tos reformos yra svarbios gerinant ES konkurencingumą ir siekiant ekonomikos atsigavimo ES. Pirmininkaujanti Latvija padėjo gerus pagrindus tam, kad vyktų diskusijos dėl svarbiausių struktūrinių reformų. Taryba daug nuveikė, e, numatyt, sukurdama sąlygas tolesniam ekonomikos augimui. Galėčiau paminėti keletą pavyzdžių. Pirmiausia, per trumpą, rekordiškai trumpą laiką sutarėme dėl Europos strateginių investicijų fondo. Ir čia noriu nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui ir komisijai, kurie atliko didžiulį darbą. Ir tikimės, kad sulauksime teigiamo balsavimo šiuo klausimu šį vakarą. Antra taryba per šešis mėnesius šiuos skiria didelį dėmesį tam, kaip pasinaudoti vidaus rinkos potencialu, siekiant, siekia mažinti kliūtis, kurios ir egzistuoja skaitmeninėje rinkoje. Mes puikiai suvokiame, kad jeigu neprisitaikysime prie skaitmeninės eros iššūkių, mes e, pralaimėsime, nes sulauksime didesnio konkurencingumo, daugiau didesnio užimtumo ir kitų teigiamų dalykų. E, inovacijos vaidina didelį vaidmenį plėtojant skaitmeninę ekonomiką, apie tai tarnyboje taip pat buvo diskutuota. E, atsižvelgdama į komisijos vidaus rinkos strategiją, E, taryba skyrė didelį dėmesį šiems klausimams. Buvo siekiama naikinti kliūtis egzistuojančias ar skaitmenyje rinkoje ir kitur. Mes manome, kad labai svarbu yra užbaigti vieną iš svarbiausių teisės aktų, būtina, kad jis būtų privatizuotas skaitmeninė rinka. Pirmininkaujantį Latviją stengiasi pasiekti pažangos dėl du, duomenų apsaugos reglamento ir taip pat direktyvos susijusios su informacijos ir duomenų apsauga. Taip pat didelis dėmesys buvo skirtas Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimui. Birželio penktą dieną e, buvo paskelbtas tarybos pranešimas. Taryba šiuo klausimu diskutuos dėl to ir Paskui darbas šiuo klausimu tęsis. Buvo pasakyta, kad darbas tęsis visais tarybos formatais. Buvo pateiktos įvairios rekomendacijos dėl to, kaip geriau valdyti ekonominę ir pinigų sąjungą. Rytoj valstybių ir vyriausybių vadovai šiuo klausimu diskutuos. Ir dabar jau galėčiau tarti keletą žodžių apie tai, apie ką bus diskutuojama. Ir aš manau, kad minčių yra iš tikrųjų daug siekiant, kad ekonominė ir pinigų sąjunga būtų tvaresnė, kad jos struktūros būtų tinkamai sutvarkytos. E, daug kas yra daroma siekiant konvergencijos principo gyvendinimo. Skirtumai eur, taip ir eurozomos e, valstybių gali kelti grėsmę ES ateičiai. Gerbiami Europos parlamento nariai, kaip galite matyti, darbo tvarkė tarybos yra iš tikrųjų E, pilna ypatingai svarbių klausimų. Su, su, su, susidomėjimu išklausysiu jūsų komentarų ir, ir pastabų, tikiuosi tikrai įdomios diskusijos. Ačiū. Ora. Dėkoju tarybai. Dabar žodis ponui Frans Timmermans, komisijos vicepirmininkui. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė valstybės sekretorė, ponės ir ponai parlamento nariai. Komet pirmininkas Junkeris kalbėjo parlamente birželio 15 dieną. Liepos 15 dieną. Jisai kalbėjo apie tai, jog reikia statyti tiltus Europoje ir už Europos ribų. Ir e, jisai šiandien būtų norėjęs dalyvauti šiame posėdėje, bet negalėjo. Jisai bando dabar e, nutiesti lieptą tarp ES ir, ir Graikijos, kaip jūs žinote. Tai, ką mes darėme pastaruoju metu, bandydami statyti tiltus tarp Graikijos ir ES, tai darėme tai todėl, kad ES nori taikyti įtraukimo principą, remdamasi dialogu, tarpusavio pagarbą ir supratimu. Tai ne visuomet būna lengva padaryti, tai nėra rami ir e, lietai tekanti upė, kuomet kiekvienas bando statyti savo tiltą. Tačiau mes turime rasti susitarimą šią savaitę dėl Graikijos. Todėl, kad laiko yra mažai, laikas spaudžia ir mes turime bandyti siekti savo tikslo, nes viso to pratesti neįmanoma, to proceso pratesti neįmanoma, graikai kenčia, jie daug ko iš mūsų tikisi ir būtent todėl komisija ir pirmininkas Junkeris dabar daugiausiai apie juos galvoja ir būtent galvodami apie graikus mes sprendžiame užimtumo problemas, neužtikrinto darbo problemas sprendžiame, ekonomikos problemas ir mes turime prisijimti visi savo atsakomybę. E, Graikijos vyriausybė, Eurogrupė, Tartautinis valiutos fondas, Europarlamentas, Europos komisija, visi mes turime prisimti įsipareigojimų, kad Graikija gautų impulsą, kad jinai toliau testų reformas, naudotųsi Europinių fondų lėšomis ir gerintų padėtį. Ir kuomet visos sąlygos bus užtikrintos, kad būtų įmanoma pasiekti susitarimą, tuomet Europos komisija aktyvuos 35 milijardus eurų tam, kad būtų įmanoma paremti Graikiją. Pirmininkas Junkeris pateiks pasiūlymų apie tai, kaip geriau įsisavinti struktūrinius fondus ir Europos investicijas ir kaip e, pasinaudoti prefinansavimo galimybėmis, siekiant įgyvendinti investicijų projektus į realią ekonomiką. Tai dedant bendras pastangas mes galėsime pasiekti susitarimą priimtiną visiems. Mes tikimės, kad tai bus įmanoma pasiekti e, po, e, per ateinantį vadovų susitikimą rytoj ir poryt. Ir būtent šitiems klausimams mes skirsime laiką per pastarąjį susitikimą. Aišku, tarybos atstovė midėjo migracijos klausimą. Tai yra viena iš tų sričių, kur reikia Europos solidarumo. Būtent migracijos srityje to reikia ir aš vakar tarybos posėdėje tai pabrėžiau. Aš e, sakiau, jog mes esame nustebę, jog kai kurios valstybės labai nori kad e, kiti rodytų solidarumą, tačiau kai tų valstybių mm, yra paprašoma parodyti solidarumą, jos nenori to daryti. Visos mūsų valstybės susiduria su migracijos problemomis ir su humanitarinės krizės problemomis. Jeigu kai kurios dar nesusiduria tiesiogiai su šiais sunkumais, tai anksčiau ar vėliau vis tiek susidurs. Todėl mes turime kaip įmanoma greičiau užtikrinti, kad e, solidarumas Europoje nebūtų tuščias žodis ir kad kiekvieną kartą įvykus tra tragedijai viduržėmio jūros e, e, regionuose neverktume po kiekvienos iš tų tragedijų, o darytume kažką konkret, kon, kon, konkretaus ir per Europos vadovų tarybas užuot e, tylėję per tylos minutės mes geriau pateiktume konkrečių atsakymų įkylančius klausimus. Mes turime ištiesti ranką tiems nelaimingiams žmonėms, kurie bėga iš savo valstybių, kurios yra draskomos konfliktų. Tie žmonės siekia tarptautinės apsaugos, jie turi teisę į tokią apsaugą. Tai yra žmogiškojo orumo klausimas. Mes turime labai konkrečiai parodyti mūsų solidarumą su tomis valstybėmis narėmis, kurios susiduria su labai dideliu migraciniu spaudimu. Tai yra Graikija ir Italija šiuo metu. Rytoj, kas žino, galbūt tai bus kitos valstybės. Ir bet kuriuo atveju mes turime sukurti solidarumo mechanizmus, kurie yra būtini. Ir turime tai daryti dabar. Ir turime daryti kartu veikdami, o ne veikdami vienas prieš kitą todėl kad žmonės ir toliau žūsta viduržėmio jūroje. Padėtis yra labai aiški. Komet kalbame apie žmogiškumą, mes nekalbame apie kvotas. Tai yra nesusipratimas. Mes kalbame apie perkelimo, paskirstimo e, kriterijus ir teisę į prieglapsti, bet ne kvotas. Visi mes turime siekti solidarumo. Pirmininkas Junkeris pateiks e, pasiūlymą dėl perkelimo ir paskirstimo, todėl kad tai įgalins mums užtikrinti atsakomybę ir solidarumą. Kol kas geresnių pasiūlymų nebuvo. Jokia valstybė narė nepasiūlė nieko geresnio. Ne vieną kartą kai kurios valstybės sakė, jog joms tai netinka, tačiau jokių alternatyvų nebuvo pasiūlyta. Norėčiau pabrėžti, jog paskirstimas tarp valstybių narių turi vykti veiksmingai. Todėl, kad iš patirties žinome, jog jeigu toks paskirstimas nebus privalomas, o tik savanoriškas, tai realiai jisai neveiks. Būtent todėl Mums reikės susitarti iki birželio mėnesio pabaigos dėl praktinių e, sąlygų, kaip turime teisingai ir visiems primtinai atlikti tą paskirstimą, nes e, antraip labai brangiai sumokėsime, už tai mokės ir migrantai, ir mes, jeigu nieko nedarysime, ir labai didelę kainą, nes mes nubrauksime vertybės, kurios mums yra labai svarbios. Mes puikiai žinome, jog yra valstybių, kurios dalyvauja tose procesuose, kitos ne, taikydamos opt-out. Tačiau Europa, padėdama tiems, kurie yra pažiai, elgesi taip, jog tuomet jie yra tikima Airija, Norvegija, Šveicarija, Lichtensteinas taip pat pareiškė ketinimus e, dalyvauti perkelimo mechanizmuose. Mes taip pat norėtume, kad ir kitos valstybės sektų šituo pavyzdžiu. Aišku, mes turime suprasti tuos, kuriems reikia tarptautinės tarptautinės apsaugos, tačiau turime būti labai tvirti tų migrantų atžvilgių, kuriems nereikia tokios e, apsaugos ir kurie atvyksta dėl kitų priežasčių. Todėl mes norime sustiprinti ir tuos mechanizmus, kurie susiję su gražinimu ir e, readmisija. Ir tuomet prieglobsčio prašytojų skaičius e, sumažės, todėl kad dalis tų prašytojų uh, piknaudžiauja galimybę prašyti prieglopščių. Ir kadangi mes turime kovoti ne su simptomais, o su priežastimis, tai turime glaudžiau bendradarbiauti su kilmės valstybėmis, kad šalintume priežastis, kurios yra nestabilumas, karai, skurdumas tokiose valstybėse kaip Irakas ar Afrikos valstybėse ar Libijoje, Sirijoje. Mes turime glaudžiau bendradarbiauti su mūsų Afrikos partneriais ir valstybės narės taip pat turi didinti vystamojo bendradarbiavimo finansavimą. Mums reikia 0,7 procentų ir jų reikia dabar, ne rytoj, ne poryt, ne kitais metais. Dabar. Dėl gynybos. Tuo metu, kai vyksta Sirijos ir e, Ukrainos krizė, taip pat e, artimųjų rytų krizė, stabilumas nedidėja pasaulyje ir mes negalime būti naivus ir apgaudinėti savęs, jog Europa neturi turėti tvirtos gynybos. Čia kalba sukasi ir apie pasitikėjimą mumis. Čia kalba nesisuka kol kas apie greitą kariuomenės Europos kariuomenės sukūrimą. Tai yra labai ilgalaikis projektas ir kita vertus mes neturime ES projekto paversti konkurenciniu projektu NATO atžvilgiu. Mes bendradarbiaujame su NATO, esame partneriai ir turime veikti kartu. Gynybos srityje mums reikia sustiprinto bendradarbiavimo, kaip kad ir numato Lisabonos sutartis. Mes turime veikti kartu ir nuveiksime daugiau, negu veikdami kiekvienas atskirai. Europos Sąjungoje daugiau nei 80 procentų investicijų gynybos rytyje yra daromas nacionaliniu lygmeniu. Vien tik tai dėl biudžetinių priežasčių apsimokėtų siekti glaudesnio bendradarbiavimo gynybos srityje, taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, siekiant atremti bendrus iššūkius. Mes turime taip pat statyti tiltus ir lieptus, galvodami apie ateitį ir apie mūsų vidaus rinkos stiprinimą. Krizė parodė, jog euras padeda mums užtikrinti didesnį stabilumą, jog euras mus saugo. Be euro nacionaliniai, e, nacionalinis egoizmas būtų daug ryškesnis. Tačiau kita vertus, čia taip pat kalba sukasi apie pasitikėjimą mumis. Todėl turime akcentuoti subalansuotą ekonomikos augimą, stabilumą, konkurencingumo stiprinimą, užimtumo didinimą, socialinės pažangos aspektą. Ir būtent apie tai yra kalbama pranešime penkių e, pirmininkų pranešime, todėl kad e, ten ir figuruoja ne tik tai pono Junkerio, bet ir pono Šulco pavardė. Ir e, ten kalba sukasi apie ekonominę ir pinigų sąjungą ir apie ambicingus tikslus. Ir kai kurie iš tų tikslų turėtų būti įgyvendinami jau dabar. Pirmosios priemonės turėtų būti įgyvendinamos jau nuo Liepos. Tekste taip pat kalbama apie aiškes gairias piliečiams ir apie pasitikėjimą bendrais pinigais. ir tos priemonės bus pradėtos taikyti jau dabar ir jų taikymas vyks iki 17 metų. Jų tikslas sustiprinti konvergenciją, konkurencingumą, užtikrinti atsakingą biudžeto politiką, papildyti e, biudžetinę sąjungą ir sustiprinti demokratinę dimenciją pinigų ir ekonominės sąjungos kontekste. Antroji E, pinigų ir ekonominės e, e, sąjungos antrojo etapo užbaigimas įgalins užtikrinti eurozonos išdą. Ir tai padės stabilizuoti padėti šiame sektoriuje visose valstybėse narėse ir padidins mūsų patrauklumą kitiems. Mes turime veikti etapas po etapo, ramiai ir tuomet finansinė pinigų sąjunga taps e, realybė ir realybė taps politinė sąjunga, nes tai atliepia piliečių lūkesčiams. Tai taip pat padeda mums pasirenkti busimų iššūkių, pasaulinių iššūkių atremimui. Mūsų projektas ne vien tik tai bendri pinigai, tai yra daug platesnis projektas ir jo tikslas yra visų pirma padėti mūsų piliečiams. Dabar norėčiau baigti savo pasisakymą gimtąją kalbą. Teilau, labai mėgstamas dainininkas, mirė šiandien Niderlanduose. Norėčiau pacituoti vieną jo dainos sakinį, kuris labai tinka mūsų europiniai dvasiai. Kiekvienas priklauso pasauliui, o pasaulis priklauso kiekvienam. A nome del gruppo del Partito Popolare Europeo la parola all'onorevole Weber. EPP frakcijos vardu žodis ponui Weber. Pirmininkė, gerbiamas komisijos vicepirmininkė, gerbiami kolegos. Šiandien norėčiau pakalbėti dviem temomis, kurios taryboje bus aptariamos ir kurios yra labai svarbios. Pirmiausia, ES bendroji valiuta, eurozona ir, žinoma, Graikijos problema. Visi mes norime, kad Graikija liktų eurozonoje. Šien, šiomis dienomis reikės priimti labai svarbius atsakingus sprendimus ir mes turime išreikšti Junkeriui frakcijos paramą darybose. Prasidėjus ekonomikos ir finansų krizei mes galime konstatuoti, kad Portugalija, Airija, e, Kipras ir kitos valstybės sėkmingai įveikė iššūkius, o dabar reikia įveikti iššūkius ir Graikijai. Aš norėčiau pasakyti, kad ilgus mėnesius buvo diskutuojama, kalbama, plepama, tiesiog švaistomas laikas, o naujoji Graikijos vyriausybė nesugebėjo pateikti jokių naujų konkrečių pasiūlymų. Ir tik tai šį pirmadienį mes gavome konkretų tekstą ir galbūt po penkių naujos komunistinės vyriausybės vadovavimo verta būtų pamastyti, ko jinai pasiekė. Ji teigia, kad ji perėmė visiškai sužlugusią valstybę, o dabar esą stato ją ant kojų. Buvo e, kalbama, kad buvo vis dėlto sukurtas per pastruosius mėnesius nežymus biudžeto perteklius, tačiau pasirodo, kad to pertekliaus neliko, jis išgaravo ir dabar jau e, e, ekonomikos situacija yra nepageidaujama. Tiesiog vėl Graikijoje niekas neinvestuoja, susidurėme su recesija, Graikijos, e, iš Graikijos bankų kasdien yra išimama milijardinės sumos santopų, kadangi piliečiai nepasitikė vyriausybė ir kita vertus buvo kalbama, kad jie bus priversti mokėti, tačiau ar per tuos penkis mėnesius pavyko ką nors pasakyti, tiesiog mes laukime šito atsakymo. Taigi mes dabar turime apibendrinti Cipras penkerių mėnesių veiklą vyriausybėje. Ir toliau su juo yra derimasi, yra keliamos sąlygos reikalaujama iš Graikijos plano, kuris padėtų išvesti iš tos aklavitės. Taigi reikalinga programa, dėl kurios susitars visi tarptautiniai kreditoriai ir investuotojai. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad dabar viskas yra Atenų rankose. Mes laukiame Atenų pasiūlymų dėl to, kaip spręsti problemas. Mes puikiai suprantame, kad Atenai turės priimti sprendimą balsų daugumą, tačiau nemanau, kad Cipras gali užsitikrinti daugumos paramą. Mes tiesiog esame nusivylę Graikijos partnerių veiksmais, tačiau vis dėlto mes ir toliau siekiame, kad Graikija išliktų eurozonoje, kadangi Mes esame atsakingi prieš žmonės, piliečius, kurie praėjusią savaitę demonstravo gatvėse ir prašė išsaugoti eurą. Kita tema tai yra migracija. Reikalingi teisėti keliai atvykti į Europą tiems, kurie turi tokią teisę pabėgėliai, pabėgėliams iš Sirijos e, e, remti yra pateiktas labai priimtinas sprendimas, todėl mes neprieštaraujame komisijos pasiūlymui skirti pagalbą pabėgėliams iš Sirijos. Tačiau APP frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad žvelgdami į skaičius, ir matydami, kad du trečdaliai prieglošių prašytojų praėjusiais metais buvo atmesti, tai turėtume aiškiai pasakyti, kad ES turi dar labiau stiprinti išorės sieną ir prie sienos pasakyti konkrečiam pabėgėliui, tu turi teisę atvykti, o tu turi grįžti į savo kilmės valstybę. Taip pat galvodami apie valstybę kandidatę Serbiją ir matydami, kad per ją atvyka, vyksta didžiuliai pabėgėlių srautai, turime konkrečiau kalbėti su šia valstybė kandidate ir taip pat su valstybė kandidate Turkija, kuri taip pat priima labai daug pabėgėlių į savo teritoriją. Be to reikėtų su kilmės valstybėmis pasirašyti redmisijos sutartis. Taigi reikia teikti ir paramą ir reikėtų taip pat vengti tų ekstremalių jėgų, kurios veržiasi į ES ir žinoma taikyti visas įmanomas integracijai skirtas priemonės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, dėkuoju pirmininkaujančiai Latvijai už atliktą iki šiol darbą. Šiandien jau e, galėtume galbūt komentuoti e, darybų su Graikija galutinius rezultatus, tačiau kol kas to negalime padaryti. E, anksčiau, balandžio mėnesį, buvo sakyta, kad jau gal pavyks susitarti, bet e, nepavyko. Ir atrodo, kad jau dabar tas kartas bus, kai bus susitarta, tačiau vis dar girdime kritiškai nusiteikusių e, balsų iš e, dešiniųjų pusės, iš tarptautinio valiuto e, fondo pusės. Ir ponas Weberis, kurį aš labai gerbiu, sako, jog Graikijos vyriausybė dar turi pateikti kai kurių kitų pasiūlymų. Dabar susitarimo tekstas yra ant stalo ir ypač Komis, tai yra ypač pirmininko Junkerio ir komisijos nuopelnas. Komisija iš tikrųjų labai atsakingai elgėsi ir labai subalansuotai. Tad jeigu yra jau susitarimo tekstas, tai ko mes dar laukiame? Aš e, net negaliu įsivaizduoti, kodėl reikia dėlsti, juk Ne. Jeigu dėl Graikijos problemų dabar gali kilti e, eurozonos išgyvenimo problema. Juk mes sakėme, jog vyriausybės klysta ne, ne kartą. Ir graikams tą patį sakėme, sakėme taip pat ir Cipro vyriausybė. Vyriausybės keičiasi balsuojant piliečiams, tačiau dabar čia kalba sukasi ne apie Cipro vyriausybę, o apie Graikijos piliečių gyvenimą ir apie eurozonos išgyvenimą. Nebereikia tų tolesnių diskusijų dėl techninių aspektų, nes e, tai žada į biurokratinę e, Europą. Dabar dėl, emig, e, dėl migracijos norėčiau padėkoti ponui Timerman. Jūsų kalba iš tikrųjų buvo labai turininga, labai e, tvirta norėčiau pasakyti tarybai labai atvirai, jog tokios valstybės kaip Italija, pavyzdžiui, daro viską, kas įmanoma, kad gelbėtų migrantų gyvybės, bet yra kitų valstybių, tokių kaip Vengrija, pavyzdžiui, kurios stato ištisas sienas, norėdamos apsisaugoti nuo tų migrantų. Dėl to man yra labai liūdna, Juk Vengri, Vengrija yra gyvenusi geležinės uždangos laikais ir pati yra nukentėjusi. Kodėl jinai to nesupranta? Tad e, norėčiau pasakyti, jog komisijos atstovo pasisakymas šito klausimu buvo labai teisingas, nes tik tai dalis valstybių sutinka pasidalinti imigrantais, tas tais 40 tūkstančių migrantų. Juk ne, negalime dabar. E, eiti toliau taip, jeigu ne visos valstybės tam pritarė. Kai kurios valstybės pasisako už solidarumą, bet tuo pat metu jos nepasisako už privalomą pobūdžio mechanizmus. Ką tai konkrečiai reiškia? Galbūt kas nors galėtų man paaiškinti, ką tai konkrečiai, e, ką, ką tuo norima konkrečiai pasakyti. Kągi tai gali reikšti, jog tai yra labai svarbi tema, o mes bandome prisidengti žodžiais ir semantiniais niuansais. Mes paprasčiausiai turime konkrečiai parodyti, jog esame lyderiai Europoje ir konkrečiai kažką nuveikti. Nes jeigu nesame lyderiai, tai komet, kodėl tuomet nugastaujame dėl populistų iškilimo? Tai reiškia, kad uh, Europai kažko trūksta. Jeigu Orbanas daro tuos dalykus, kuriuos daro, arba jeigu kuri nors valstybė imasi priemonių prieš kitą valstybę, tai reiškia, kad Europos lygmenių kažko trūksta ir nėra kažko pakankamai daroma. Juk uh, Europos parlamentas gali pasakyti savo, savo balsą ir pakankamai vieningai, išskyrus galbūt kai, kai kurias mažumas e, Euro, Europos parlamento narių, mes galime labai tvirtai pasakyti savo poziciją. Noriu tai pabrėžti. Dėkuoju. A nome del gruppo EKR frakcijos vardu kalbės Kamalė. Dėkuoju. Pane pirmininkė, ačiū e, pirmininkaujančios Latvijos atstovai, ačiū už jūsų atvykimą į posėdį paskutinį kartą plenas posėdžio metu. E, buvo pasiūlyti sprendimai problemoms e, ir siūloma daugiau reguliavimo, o tuo tarpu mes, EKR frakcijos, pasisakome už biurokratijos mažinimą, už darbo vietų kūrimą. Tai yra tie dalykai, kuriuos reikėtų diskutuoti taryboje Ir tiesiog reikėtų pasakyti, kad reikia e, tiesiog mažiau biurokratijos, daugiau konkrečių dalyką, e, dalykų. E, kiekvieną kartą reikėtų tiesiog taikyti kitokius dalykus, nes tie dabar siūlomi vaistai tiesiog nepadeda. Vieni vaistai keičiami kitais ir niekas nepadeda, tiesiog tenka Graikijai gelbėti. Ir vėl matoma, kad klyjuojami pleistrai, kurie neipatingai padeda. Ir taip toliau, jeigu E, nesusitarėme, tai kyla klausimas, kada ir dėl ko susitarsime. Ir galiausiai, kiek kartų tas parlamentas diskutuos apie vieną ir tą patį. Kada eurozona galės tų pleistrų, nepadedančių neveiksmingų pleistrų atsisakyti. Eurozonos šalis patiria sunkumų pačios, kalbant apie Graikiją taip pat, tačiau ne mokesčių mokėtojai turėtų čia mokėti už visą tai. E, galiausiai fiskalinis perdavimas, perda, perdavimas lėšų iš turtingesnių į mažiau turtingas šalis galėtų būti vienas iš sprendimų. E, turime pasakyti, kad visi turi imtis jiems tenkančios atsakomybės. Galiausiai atsisakykim tų pleistrų ir tiesiog pabandykime elgtis kitaip. Jeigu pažvelgtume į viduržėm jūros krizę, čia irgi lengvų atsakymų nėra, nepaisant to, kad ir ką mes besakytume. Mes negalime atverti durų ar užtrenkti durų visiems būtina turėti strategiją. Tačiau tuo būdu, su strategijos būdu, tik tai gelbėsime skęstančius viduržėmio jūroje ir toliau. Apie tai yra kalbama, yra kalbama apie e, dokumentų tvarkymą, apie išsiuntimą tų, kurie galbūt atvyko ne, nelegaliai, kadangi valstybės e, pasisiūlys daryti daugiau. Kvotų sistemų siūlymas buvo klaida, nes siūlomas keistas požiūris bet vietoj solidarumo sulaukėme daugia polariškumo. Mes, dirb, mes turime šalis, kurios e, tiesiog ginčiasi vienos su kitomis, bet manyčiau, kad tiesiog laikas yra dirbti kartu, kad palengvintume kančias tiems, kurie, kurie jas patiria. E, prieš E, jiems leidžiantis į kelionę turi būti pateikti sprendimai, kad jie galbūt į tą kelionę nesileistų. Vėlgi, dar vienas pleistras, dar vienas neįpač veiksmingas sprendimas. Manyčiau, kad e, bendradarbiavimas ir koordinacija, o ne priverstinės priemonės turi būti pasikel, pasitelkiamos šiuo atveju. E, atskiruose šalyse rinkimai po rinkimų matome, kad situacija tokia, kaip mes apibūdiname. Europa turi keistis kaip E, Davidas Kamerunas pateikė e, reformos siūlymus, tai tuomet irgi jis nematė visos situacijos. Turime pasinaudoti dabar tą situaciją iš esmės reformuoti Europos Sąjungą. Ir tuomet visiems bus lengviau spręsti iššūkius. Iššūkius prie mūsų sienų, iššūkius už mūsų sienų ir iššūkius, su iššūkiais tvarkytis bus lengviau pas mus viduje. Ačiū. Per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali la parola all'onorevole Verhofstadt. Demokratų liberalų vardu Verhofstadt. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau Timmermans pasakyti. Aš nežinojau, kad jūs dainuojate, bet e, aš pritariu tam, ką jūs pasakėte apie migraciją. Tačiau jūs turėtumėte ir toliau elgtis nuosekliai Tai, ką jūs pasakėte, yra teisinga, tačiau ką jūs pasakėte apie Vengriją ir kapitalą paminėjo, tai yra skandalas, kadangi tai nukreipta prieš ES teisės nuostatas, tai yra prieš mūsų bendrą požiūrį į solidarumą, kurį jūs pristatėte šiame parlamente. Taigi, Tikiuosi, kad jūs aiškiai pasakysite artimiausių metų, kad tai, ką Orbanas siūlo, ką jis daro, yra nukreipta prieš ES nusistovėjusią teisę. Kitas dalykas - Graikija. Aš tikiuosi, kad mes susitarsime, kito varianto nėra. Kito pasirenkimo nėra, kadangi Grexit, Grexit būtų blogas žingsnis visiems, kadangi visi supranta, kad tų pastangų, kurias įdėjome e, praėjusiu metu, turėtų pakakti, jeigu tai būtų, tai tuomet eur, jei kas norėtų išeiti ir vėl sugrįžti į eurozoną, tai apskritai eurozona, eurozona taptų nestabili. Taigi reikalingas sprendimas, ar jis bus ilgalaikis, tačiau šiandien mes kalbame apie antrojo paketo uh, 7 milijardus eurų. Mes kalbame tik tai apie tuos likus 7 milijardus iš antrojo pagalbos paketo. Tačiau niekas nekalbo, nekalba apie tai, kas bus ateityje. O ateičiai reikalingas esminis sprendimas. Šis sprendimas nėra galutinis, jis yra laikinas o esminis turėtų remtis dviem pagrindiniais elementais. Pirmiausia, Graikijoje turi pradėti kovoti su koruptinė sistema, taip pat e, stiprinti viešai sektorių ir taip pat e, privatųjų sektorių ir jie neturėtų šiek tiek pajudinti socialinės sistemos, pajudinti pensijų sistemos, jau uh, Jie kol kas to nedaro ir todėl tai nėra optimistinis e, pasiūlymas. Be to, struktūrinės reformos. Jeigu prieš trejus metus Graikija būtų įsiklausiusi mūsų rekomendacijų ir būtų įsteigusi e, e, fondą, kurios būtų padėjęs atsispirti krizės pasiekmėms, jie būtų pasiekę daug daugiau. Taigi mes turime galvoti kartu apie ateitį. Ir dėl ataskaitų. Iš tikrųjų, siekiant užbaigti pinigų ir ekonominę sąjungą, tos ataskaitos yra labai svarbios. Žinoma, e, viskas dar neužbaigta, fondas dar nėra įsteigtas, tačiau vis dėlto šitam požiūriui reikėtų pritarti. Ir aš norėčiau Pitelai pasakyti ir Weber, kad po keturių, penkių valandų bus balsuojama dėl ataskaitų. Dėl Bereš ataskaitos mes balsuosime, juk mes balsuosime dėl ataskaitos, o mes balsuosime dėl mūsų parlamento penkerių metų veiklos. Kolega Weberi, aš puikiai suprantu, kaip yra derimasi, kaip yra balsuojama, kaip susitariama, tai yra pranešimas savo iniciatyva. Aš nesakau, kad ponios Bereš pranešimas turėtų būti blogas, tai yra geriausias, kokį jinai apskritai yra parengusi. Tačiau prieš balsuojant reikėtų šitą pranešimą gražinti į komitetą, jisai yra nenaudingas, norėčiau pasakyti, kad nereikėtų pradėti balsuoti dėl o, pranešimo, kuris apskritai nušluoja nuo stalo labai gerą Junkerio pasiūlymą. Unitarija Europėja Sinistra Verde. Dėkoju. Dėkoju dabar ponui Papadimulis, kuo frakcijos vardu. Τη Δευτέρα. Ačiū. Pirmadienį buvo paskelbta informacija, kuria vadovaujantis buvo galima tikėtis pažangos darybose su Eurogrupe. Euro grupė padarė pareiškimą, komisija taip pat pasakė, kad atsirado pagrindas susitarti ir staiga. Tarptautinis valiutos fondas ir kai kurios konservatyvios vyriausybės, mažumos vyriausybės rodo, kad jos nelinkusios pritarti, nors mes visi kalbame apie tai, jog gelbėti Europą yra bendras ES interesas. Taigi, kai kas nori tiesiog pažeminti Graikijos tautą, tiesiog abejoja galimybę abejoja, ar mes galime išsaugoti demokratijos pagrindus mūsų valstybėje. Šitas pasiūlymas numato, kad biudžetas bus e, ne tik tai teigiamas, bet jame numatytas ir nedidelis perviršis ir bus kovojama su biurokratija. Taip pat yra atsisakomas klausimą, atsakoma, e, iš ankstinio išeimo į pensiją tiems, kurie να συμβάλλουν όλοι στο να υπάρχει. Vos sulaukus 50 metų, tai kitas pasiūlymas gali leisti susitarti. Tiesiog žodį Grexit reikėtų pamiršti, išbraukti iš bet kokių žodynų. kad Graikija ir Graikijos tauta vėl sugrįžtų į ekonominio augimo kelią. Kartu su trejetu jūs jėgos suformulavote ES e, e, planus ir numatėte 30 procentų e, pensijų ir socialinių išmokų mažinimą o tuo metu krizė dar labiau įsisubavo ir įsiskolinimas tapo dar didesnis. Mums reikalinga subalansuota biudžeto politika ir taip pat tvarus elgesys su valstybės skolomis. Mes pateikėme konkrečių pasiūlymų, dėjome daug pastangų jį rengdami, o dabar e, Tarptautinis valiutos fondas sako, jog nepatenkintas pasiūlymais, e, nes tik tai iš tų ima, e, bus imami tam tikri mokesčiai, kurie e, gauna daugiau negu 50 tūkstančių per metus. Mums siūlo nuskrausti ir tuos, kurie uždirba mažiau. Taigi reikalingas sprendimas, kurį įmanoma įgyvendinti pagal tuos siūlymus, kurie buvo pateikti pirmadienį ryte. Ponas Timemans, dirbkite būtent šių pasiūlymų pagrindų. Tarptautinės valiutos fondas neturėtų nurodinėti ES, kadangi ES yra pakankamai priemonių priimti savarankiškus sprendimus. Graikijos tauta yra pasirengusi tartis, tačiau ji nenori klauptis ant kelių. Per il gruppo Verde Alleanza Libera Europea la parola all'onorevole Lambert. Kalbės kolega Lambert. Mane pirmininkė, gerbiami kolegos. Graikijoje pateikti elementai iš iškrytis yra žinomi. Pirmiausia, siūloma atlikti struktūrinės reformas, kuri padėtų Graikijai pakilti. Ir yra numatyta, nu, numatyti ekonomiškai efektyvę e, darbo vietas padedančią kurti ir fiskalinių požiūrių sąžiningą sistemą. Būtina taip pat e, apsaugoti labiausiai pažeidžiamus visuomenės sluoksnius. Reikėtų sumažinti karinės išlaidas, nes, kad tikrai būtų gaila, gai, Graikija yra NATO čempionė pagal gynybos išlaidas. Būtina efektyvi valdysena, efektyviai būtina kovoti su korupcija ir e, nepotizmu, tai yra pirmieji dalykai. Graikijos vyriausybė buvo išrinkta sausį ir kartais per nelik vėlai ar per nelik nerangiai ieško kojo būdų, kaip įsitraukti tų problemų sprendimą. Antras dalykas, e, kuris labai svarbus, yra investicijos. Jis žino, kad šiandien e, investuoti Graikijoje, Graikijos įmonės dėja nelabai gali, joms tai ne, ne visai įmanoma. E, ponas Timmermans parodė, kad komisija yra įsipareigojus keisti situaciją. Mes manome, kad Junkerio planas turi būti nukreiptas į tas šalis, kurios sunkiausiai verčiasi į Graikiją taip pat, pirmiausia. Taip pat būtina iš esmės spręsti Graikijos skolos klausimą. 2010-aisiais jau buvo nepakeliama. 12 metais po pirmojo pagalbos plano gyvendinimo ji yra, tai, ta skola nepakeliama ir po trečiojo plano taip pat tos reformos, kurios buvo primestos Graikijai, situaciją dar labiau pablogina. Tie, kurie atsisakė galvoti apie Graikijos skolos restruktūrizavimą, parodė ir šiandien rodo, kad nieko nesupranta ekonomikoje, kai yra visiškai nekompetentingi, arba e, neigia e, bet kokią realybę, arba ideologiškai angažuoti žmonės nori e, nubausti tuos, kurie neatsakingai skolino ar skolinosi. Taigi, manyčiau, kad reikia parengti rimtą darbo atvarkę ir kad būtų prisimti rimti įsipareigojimai spręsti tam klausimą. Albertas Einšteinas sakė, kad fobija yra tas dalykas, kai daroma kelis kartus tie patys dalykai, tikintis kas kart skirtingų rezultatų. Tikiuosi, kad vietoj tos beprotybės ir vietoj to fobijų sveikas protas įsivyraus taryboje. Žinau, kad kai kas, kai kuriuose vyriausybėse, e, net kartais Europos centrinėme banke nori, kad nepavyktų, nori, kad Graikija išeitų iš eurozonos. Žinau, kad taip yra esu tą girdėjęs. Man asmeniškai tie žodžiai buvo pasakyti. Aš manau, kad toks požiūris yra neatsakingas. Galiu suprasti, kad politinių jėgų atsiradimas, tam tikrų politinių pasirinkimų atsiradimas, kurio, kuris skiriasi nuo bendro požiūrio, gali erzinti kai, kuos, e, kai kuriuos. Tačiau aš suprantu, kad būtų politiškai labai neatsakinga atmesti tą pasiūlytą variantą, nes tai reiškia, kad būtų atvertos duris bado piršais ir tik peikia nuolatos kitus, patys nieko per nelik daug nedarydami. Dėkoju. Per il gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta la parola onorevole. Europos liberalų vardu Nutel. Pirmininkė, mes kai kalbame apie ES kariuomenę, tiesiog nesuprantame, ar tai galėtų būti ES tikslas. Dėkuoju Jums už tą pas, pasisakymą prieš mūsų referendumą. Aš norėčiau pakalbėti trim klausimais prieš vadovų tarybą. Imigracijos klausimais, TTIP susitarimas ir žinoma Graikija. Žinoma, migracijos problemos labai rūpi parlamentarams, tačiau kaliai susidariusios traukinių spūstys neleido britų parlamentarams atvykti į diskusijas, kadangi tunelis buvo uždarytas. Viduržymė jūros regione laukia pusę milijono migrantų kol jiems bus leista patekti į Europą. Iš pietų Afrikos jie atvyksta iš e, viduržmė jūros regiono valstybių, e, o ISIS pasinaudoja tuo chaosu ir toliau plečia savo ideologiją ir rengia savo atakas. Ir klausimas ne ar jos kada nors bus atliktos, bet kada. ES prieglošio politika. Aš turiu geresnį pasiūlymą reikėtų kalbėti taip, kaip daro, elgtis kaip Australija. Australija tiesiog uždaro sienas savo e, ir neįsileidžia pabėgėlių. Dėl TTIP. Jūs puikiai suprantate, kokia mūsų nuomonė apie TTIP ir jūs žinote, kas vyko Strasbūrė, jūs galite balsuoti dėl TTIP, tačiau jūs negalite leisti ir toliau mūsų piliečiams abejoti šitą ta e, e, sutartimi, kuri nuskriaus ir vartotojus, ir ūkininkus, ir pramonės atstovus. Tai yra lobistų sutartis. 30 tūkstančių lobistų dirba e, E, Bruselyje ir čia yra daug daugiau lobistų negu Vašingtonė ar bet kur kitur. Ir puikiai suprantu, kodėl šitas parlamentas remia TTIP. Reikia pagalvoti, kokia žala bus padaryta pasirašius šitą susitarimą, todėl mes turime vieningai turime pasakyti prieš šitą slaptą susitarimą. O dabar Graikija, kurią nuskurdino Europos Sąjungą. Bruselio uh, jėgos struktūrų vaikinai tiesiog uh, nuskurdino šią valstybę ir mes turime suteikti jai paramą. Per korrektezza di informazione. Reikėtų teisingumo dėliai pasakyti, jog pirmininkas Šulcas priėmė sprendimą atidėti balsavimą ir plenarinis posėdis suvereniai nusprendė, jog balsavimas bus atidėtas, jis yra ne atšauktas, nenuliuotas. Dabar tautų ir laisvių Europos frakcijos vardu žodis poniai Le Pen. Jūs turbūt tikėjotės mane pamatyti pirmoje eilėje, ponia pirmininkė, tačiau šiame parlamente demokratija sunkiai skinasi kelią man dar lieka penkios eilės, aš jau šiek tiek nusileidau žemiau, bet e, kadangi jūs tiek e, kalbate apie demokratiją ir pagarbą, tai tikiuosi, kad vis dėlto tos problemos bus išspręstos, kurios iš tikrųjų yra baisi diskriminacija. Ponios ir ponai parlamento nariai, e, dėrybos su Graikija yra labai žiaurios. Bruselis nenori E, nieko nusileisti, o Graikijos valstybė yra žlugdoma griežtų ekonomikos priemonių. Ir tos, tos priemonės, tarp kurių buvo priemonės dėl PVM, jau sugriovė praktiškai Graikiją. Ir jūs Graikija vėl imtųsi tam tikrų veiksmų. Ir Graikijos įsiskolinimas sudaro 80 procentų BVP tos valstybės. Tačiau jūs norite, kad Graikijos piliečiai neštų ant savo pečių to įsiskolinimo visą naštą ir kad toliau gyventų tokioje skolos vergyjoje. Tačiau vergystė už skolą buvo panaikinta da 500 metų prieš Jėzų Kristų. Mes e, visi Žinome, jog 2014 e, metais nubalsuotas tekstas parlamente, kurį mes pavadinome sieną, tai yra e, bankų restruktūrizavimo mechanizmas, jisai turėtų būti e, taikomas. Ir ten kalbama apie indėlių kompensavimą ir, ir kitus dalykus. Tačiau jūs slėpėte tuos dalykus nuo rinkėjų. Uh, šeštame straipsnėje šio teksto yra kalbama apie tam tikrų ribų mažinimą. Aš priminsiu, apie ką ten kalbama. Šimtas tūkstančių eurų e, yra šiaip nustatyta komentavimo e, suma. Tačiau atsižvelgiant į susidariusią padėtį, sakoma, jog iki 2020 metų nebus peržiūrima šita riba, nebent įvyktų kažkokiu ypatingu įvykiu. Ir šita taisyklė yra tironiška, bei kvaila taisyklė, kuomet e, piliečiai supras jūsų visas šitas machinacijas, jie atsijims savo indėlius ir dar pagilins bankų krizę ir tuomet jau nebebus įmanoma išgelbėti. Nes tuomet kalba suksis apie indėlių e, konfiskavimą. Ir jeigu bankai bankrutuos, tai tuomet e, ir ekonomika žlugs. Aš manau, kad kiekvienai valstybei laikas atėjo susigražinti savo pinigus ir vėl grįžti prie demokratijos ir suverenumo. La parola all'onorevole Papadakis. Dėkui. Žodis ponui Papadakis, neprisijungusiai.